Kitas mūsų darbo tvarkės punktas e, - ponios Legrip ir ponios Marija Arena pranešimas dėl pasiūlymo, dėl e, Europos parlamento rekomendacijos tarybai dėl ES prioritetinių klausimų skirstų svarstyti Junktinių tautų komisijoje, komisijos 61 sesijoje dėl moterų padėties. Pone e, komisijos narė pirmininkė, draugė su savo bendra pranešėja. Džiaugiuosi galėdama šiandien aptarti mūsų rekomendacijas tarybai dėl prioritetinių klausimų, kurie turėtų būti apsvarstyti jungtinėse tautose. Mes turime kovoti su stereotipais ir visomis diskriminacijos formomis. Visur reikia nuveikti labai daugiau, įgalinant moteris ir siekiant lygybės. Turime steigti balsą milijonams žmonių, kurios yra atskirtyje, marginalizuotas, migrantėms, pabėgėlėms. Ir visų pirma, mes turime užkirsti kelią ir kovoti su smurtu prieš moteris. Smurtui šeimoje E, kitiems neigiamiams reiškiniams reikia taikyti nulinės tolerancijos politiką. Už kiekvieno atvejo slepiasi sugriautas gyvenimas. Mes turime būtinai tarybai įtikinti ratifikuoti konvenciją dėl kovos su smurtu prieš moterimis turime užtikrinti, kad moteris ir mergaitės bus saugios ir įgalintos. Moteris turi tapti ekonomikos ir augimo veiksniu. Turime užtikrinti vienodą darbą už vienodą, vienodą atlygį už vienodą darbą. Užtikrinti, kad moteris dalyvautų priimant sprendimus. Turime užtikrinti uh, kad vyrai ir moteris e, augindami vaikus dalintusi atsakomybę. Turime užtikrinti, kad mergaitės ir moteris turėtų prieigą prie švietimo ir prie pagrindinių teisių, tame tarpe ir prie reprodukcinių teisių. Mes turime pademonstruoti pasauliui, kad esame atsakingi ir m, mm, e, patikimai kovojame už moterų ir mergaičių teisės. JAV atsitraukiant nuo globalios atsakomybės, ES reikia žengti žingsnį į priekį. Turime paremti jungtinės tautas dabar, kai JAV nusigręžia nuo moterų ir mergaičių reikalų, jų sveikatos. Mes susidurėme su tokiais dalykais kaip finansavimo nutraukimas, sveikatos apsaugos biudžeto kar, e, karpimas. Tai apima visą jungtinių tautų sveikatos apsaugos finansavimo biudžetą nuo Azijos iki Afrikos. Daug kas iš jungtinių tautų kreipiasi į Europą paramos. E, mokslo tyrimo institutai, labdaros organizacijos tai daro ir mes jų negalime apleisti. Tūkstančiai moterų ir mergaičių priklauso nuo tokių subsidijų. Sveikinu Olandijos vyriausybės iniciatyvą kompensuoti prarastą finansavimą. Belgija priemė panašią iniciatyvą ir tai prisideda prie tūkstančių ir šimtų tūkstančių moterų ir mergaičių sveikatos apsaugojimą visame pasaulyje. Žyf, Zika virusas, parama nešioms moterims. Visa tai yra labai svarbu. Aš raginu jungtinių tautų valstybės narės griežtai pasisakyti prieš seksizmą ir trampizmą. Dėkui, ponė pirmininkė. Ačiū Jums, gerbimoje Ren. Dabar e, ponė Rena, keturias minutės. E, ketvirtoji moterų konferencija organizuota 95 metais Pekine buvo e, didelis proveržis užtikrinant lygias galimybės ir tuo metu patvirtintas veiksmų planas, skirtas moterų įgalinimui, buvo vertinamas kaip pagrindinis dokumentas, užtikrinantis moterų ir vyrų lygės teisės 20 metų. 2015 metais buvo pasveikinta pažanga pasiekta šioje srityje visame pasaulyje tačiau vis dėlto e, jungtinius tautos kviečia valstybės įvertinti e, situaciją ir pritaikyti naujas priemonės, kad e, lygybės įtvirtinimas būtų pagreitintas. 2017 šiandieną mes vis dėlto matome, kad neligybė yra, o žmogaus teisės iš naujo aptarinėjamos. Taigi mūsų politika turėtų viena vertus įtvirtinti įgyvendinti jungtinių tautų e, vyrų ir moterų numatytas teisės. E, o e, visame pasaulyje vyksta įvairūs pilietiniai judėjimai. E, e 61-ojoje e, konferencijoje skirtoje šiai temai buvo kviečiama e, reaguoti, e, jautriau reaguoti visokius iššūkius susijusius su vyrų ir moterų lygių teisų nebuvimu. Taigi šią prasme labai svarbu švietimą panaudoti kaip priemonę kovoje su neligybė. Taip pat nemažiau svarbu kovoti už seksualinį švietimą ir seksualinę sveikatą, e, moterų dalyvavimą darbo rinkoje be diskriminacijos ir galimybę dalyvauti darbo ir rinkoje, politikoje, pilietinėme gyvenime. Gerbėmėji kolegos, ši 61 sesija e, pasmerkė Trumpo, kon, e, Trumpo politiką Mm, kuri e, pradeda tarsi užsijimti šeimos planavimo klausimais ir e, tai yra tikras e, išpolis prieš moterų teisės. E, šiuo atveju reikia kalbėti apie kitokią kovą, kovą prieš AIDS ir živ, kovą prieš neligybę. Taigi, gerbėmėji kolegos, šiandieną turime galimybę pasmerkti Trumpo e, administraciją ir ekonominį protekcionizmą. Kalbant apie pastarąjį, e, visiems svarbu įsiaiškinti, kas vyksta JAV tačiau labai pami, e, dažnai pamirštamo žmogaus teisės, moterų teisės. Taigi, gerbėmieji kolegos, mes turėtumėm aiškiai pasmerkti tai, kuo užsima dabartinė administracija. E, jungtinės tautos ir ES turi įsilieti į šią kovą, ES turi parodyti, kad yra pagrindinių žmogaus teisų e, ramstis nešėja. Čia svarbu nepamiršti, kad ginant žmogaus teisės, teisės, reikia nepamiršti pusę žmonijos teisų, tai yra moterų teisų. Ir aš pasisakau už šias rekomendacijas, už siekį išlikti žmogaus teisų gynėjų pirmaujančių pasaulyje. Ačiū. Labai ačiū. Toliau ponas Čiaba, vieną minutę. spontaniški pasisakymai. Prašau, aš griežtai ribosiu laiką. Vieną minutę. E, ši pranešimas aiškiai parodo, jog neturime galimybių e, išlikti ekonomiškai nepriklausomi, nes dažnai įvairūs sprendimai įsiveržia į mūsų gyvenimą. Iki šiol pasiekti rezultatai rezultatai kartais kenčia ir ypač tais laikais, kai e, kai kurios valstybės eina regresijos keliu. Moteris e, nepakankamai atstovaujamos, joms neužtikrinamos lygios galimybės, o tai reikalauja konkrečių žingsnių. ES turi pasirūpinti, kad E, būtų kovojama su antihumaniškais įstatymais, kad šie būtų atšaukti ir panaikinti, nes to toleruoti negalime. Ačiū, ponas Majas, vieną minutę. Ačiū. 2017 metais nei viena valstybė narė nesugebėjo įgyvendinti tikros lygybės tarp vyrų ir moterų, kad nors tai yra pagrindinė, viena iš pagrindinių teisių ir tikras pagrindas e, klestinčiam pasauliu. Tačiau pažanga ne vienoda, vis dar tebe diskriminuojamos e, moteris, nors kita vertus kartais galima pastebėti, kad moterų emancipacija e, e, padarė pažangą ir reaguoja visame pasaulyje. στην ανάπτυξη της οικονομίας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας όμως όταν μια οικονομία πλήττεται οι πρώτες που μπαίνουν στο στόχαστρο είναι οι γυναίκες. στην ελλάδα το ποσοστό ανεργίας των γυναικών φτάνει στο. είκοσι επτά επτά οι γυναίκες αποτελούν την. Bedarbės, bedarbės 27 procentai bedarbių yra moterys, būtent jos yra paliečiamos krizės labiausiai ir ES turi imtis labai e, griežtų priemonių, kad stereotipai nukreipti prieš moteris galų gale būtų išrauti su šaknimis. Ačiū is there a problem with translation? in the german booth could we check that we'll allow. ar yra kažkokių problemų? galima patikrinti ar buvo vertimas į vokiečių kalbą. ačiū. Yra daug žmonių, kurie norėtų, kad mes nutiltume, kad mes pavarktume ir nebekartotume tokio teiginio, kad mūsų kūnas mūsų teisė. Aš tai, ką galiu pasakyti, mes nenutilsime, mes nepavarksime ir mes nenustosime ginti moterų teisų, nes tai yra pagrindinės teisės. Kuo daugiau tie žmonės mus spaus, tuo labiau mes vienysimės ne tik Europos parlamente, bet ir visose pasaulio šalise ir gatvėse. Mes ne tik susivienysime, mes reikalausime konkrečių veiksmų iš savo šalių vyriausybių, jos privalo prisimti atsakomybę. Todėl aš reikalauju, kad vyriausybės prisijungtų prie Danijos, Olandijos, Belgijos ir Švedijos vyriausybių iniciatyvos siekiant panaikinti atlyginimų skirtumus. Mes nepavargsime, nes mes ką tik pradėjome šitą darbą. Ačiū labai. Thank you. Dėkoju dabar ponia Šodrova. Paimsiu. Ačiū ponios ir ponai, šiame pranešime yra labai nemažai gerų pasiūlymų, kad situacija moterų, e, tiek kalbant apie teisės, tiek apie ekonomiką, e, tiek e, apie smurtą, kurią jos patiria, pagerėtų. Deja, moteris ir toliau lieka įvairių žmogaus teisų pažeidimų aukomis. Be kita ko, tą patį galima pasakyti ir apie moteris, kurios prašo prieglopščio. Iš tikrųjų, moteris, sprendžiant e, įvairius konfliktus, karo konfliktus, gali suvaidinti labai svarbų vaidmenį. Ir kai moterys ima, priim, imasi priiminėti sprendimus, dažniausiai tai pakrypsta labai gerą linkme bet aš nepritariu mintims išsakytoms dėl e, reprodukcinės sveikatos. Kartais pranešime yra kalbama vien tik tais apie lytinių kelių plintančias lygas. Ačiū. Aš kaip moteris dirbanti tokioje srityje, kur vyrų dauguma, matau, kad ši tema man labai artima, kadangi mes labai kovojame už moterų e, teises, e, tai man šita tema rūpi. Reikia, kad visos moterys, visos merginos turėtų tas pačias galimybės tiek e, kalbant apie prieigą prie darbo, tiek apie atlyginimų, vienodus atlyginimus moteris visoje rinkoje turi dalyvauti, taip pat ir žemės ūkiuje, visuose segmentuose visuomenėje moteris reikia e, saugoti ir tai turi būti standartas, o ne kažkokia išimtis. Aš e, pasisakau e, prieš tai, kad e, už abortą būtų mokama iš mūsų visų mokesčių mokėjimo, e, mokėtojų pinigų moteris tikrai e, dėl to nepatirs lygesnių teisių, negaus lygesnių teisių, e, moteris